Miršau, ar mes įtraukėme šį dalyką ar ne. E, posėdis yra nutraukiamas. Linkiu visiems geros popietės ir geros kelionės namo. Posėdis baigiamas.